Good afternoon, dear uh, colleagues from. Uh, Gerbiami kolegos, sveiki, po pietų bendras posės vyksta Lybė ekonomikos komitetas, sveikinu visus susirinkusius. Kaip žinia, pirmininkų suiga nusprendė, kad du klausimai, apie kuriuos šiandien kalbėsime, E, finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo e, pinigų plovimų ir teroristų finansavimo, informacija teikiama perinant lėšas, e, svarstystinį yra pagal 51 taisyklę, tai reiškia, kad pradžioje diskusijų, dalyvauja juose du komitetai ir norėčiau pasveikinti bendrą pirmininkę, ponę Astrid Liuling. Ačiū, aš esu, nesu nei pirmininkė, nei vicepirmininkė ekonomikos komiteto, visi jie kažkur dingo, aš esu vyriausia narė. Tai ir pirmininkauju. Kalbėsiu prancūziškai, pasakysiu, kad labai malonu man pirmininkauti, ypač nagrinėjant tokius labai įdomius klausimus, kaip kad finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristinės veiklos e, finansavimui. Taip pat e, norėčiau pasveikinti keturis pranešėjus. Yra e, du pranešimai, jie parengė gerus pranešimus, galėsime dirbti toliau. Ir nedelsdama suteiksiu žodį pranešėjui Karinčiui. Man atrodo, penkių minučių pakaktų. E, aš sakiau keturias su pusę minutės, nors šiek tiek ilgiau norėjau. Gerbiamo pirmininkė, ačiū. Niekas tikriausiai neprieštaraus tam, kad mes visi pritarėme direktyvos tikslams. Reikia užtikrinti, kad e, pinigų plovimu, mokesčių vengimu užsimti būtų vis sudėtingiau. Ir tai turėtų tapti vienu iš pagrindinių mūsų gyvenimo savybių. Pasakysiu, kad man tas klausimas buvo labai įdomus. Ir tikriausiai ponės Argentinė. Mūsų užduotis buvo gana įdomi pateikti pranešimą, kurį renktų du komitetai ir netgi dviejų frakcijų skirtingų nariai, kad renktų tuo pranešimą. E, šiais laikais matome, kad skirtingos frakcijos skirtingai galvoja apie tai, kas yra svarbiausia, ką reikėtų akcentuoti. Taigi nemažai laiko praleidome e, galvodami apie tai, ką reikėtų pateikti tai yra e, gana įdomi kelionė ir tikriausiai mes e, rasime neblogus kompromisus dėl kai kurių klausimų. Norėčiau kai kuriuos dalykus paminėti ir tikriausiai e, mano kolegė apie panašius dalykus kalbės ir dar plačiau. Vienas iš dalykų susijusių su, su informacija apie galutinių savininkų. Man reikės, kad Europoje būtų labai naudinga turėti registrą, kuriuose būtų e, nurodyti galutiniai savininkai. Net ir mano šalyje, Latvijoje, dabar turime e, šio laikinę interneto domenų bazę, kur galima susipažinti su įmonių savininkais, bet jeigu, pavyzdžiui, koks nors ponas X e, turi 49 procentus, o šal, kitoje šalyje veikianti e, bendrovė turi 51 procentą, bet mes galime nežinoti, kas turi tą 51 procentą, nes valstybė narė galbūt neturi viešame registre tokios informacijos. Taigi mintis būtų e, sujungti registrus, atverti juos, kad atitinkamos institucijos, pavyzdžiui, mokesčių inspekcijos, policija ar e, kokios nors kitos institucijos, pavyzdžiui, net ir bankai, e, galėtų pamatyti, kas yra tikrasis įmonės savininkas kad būtų galima užtikrinti, jog viskas vyksta teisingai ir kad mokami visi mokesčiai ten, kurie turi būti sumokėti. Diskusijos iki šiol vykusios nėra, dėl to reikia tokio registro, bet dėl skaidrumo ligmens. Man skaidrumas pakankamas būtų tada, kai E, tam tikros struktūros galėtų gauti informaciją e, iš to registro. Ir klausimas, ar visai vieša būtų ta informacija, ar mažiau vieša mokesčių e, vengimo, norint užkirsti kelią mokesčių vengimui, tada ta informacija turi galbūt būti beveik vieša, bet jeigu visiškai bus vieša informacija, kils grėsmė dėl to, kad kažkas gali pasirinkti auką pasinaudomas to registro informaciją. Dar kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra toks. Valstybės narės pateiks sąrašus e, dėl politinė prasme svarbių asmenų vyk vyko diskusijos su komisija, yra tam tikrų nuogastavimų dėl to, bet galvojame, kaip koordinuoti bendrą sąrašą ieškomo optimaliausio būdo. Trečias dalykas - rizikos vertinimas. Tai labai svarbi priemonė kovojant su pinigų plovimu. Reikia gilintis į tas e, rizikingas vietas, nepaprasčiausiai bendrai viską sprendžiat, bet valstybės narės, pavyzdžiui, puikiai žino, kokios yra e, problemiškiausios vietos, o komisija užtikrintų supranacionalinį e, lygmenį vertindama riziką visoje Europos Sąjungoje. Dėl duomenų apsaugos ketvirtas pastebėjimas mano. Vyko nemažai diskusijų. E, tuo klausimu mes su kolege, kuri taip pat rengė pranešimą, kalbėjome apie tai Reikia užtikrinti verslui aiškumą. Direktyvos tikslas yra kovoti su nusikalstamumu, o duomenų apsauga yra susijusi su kitomis direktyvomis. Tai yra tarsi šaltinis produktas šios direktyvos. Mes e, minima keletą, minime keletą egzistuojančių direktyvų. E, tai turėtų nesumenkinti duomenų apsaugos apsaugos, bet neturėtų padėti ir e, nusikaltėliams e, apeiti įstatymų. Manau, kad apskritai e, dokumentas yra gana subalansuotas ir visiškai tikriausiai visi sutiks, kad mūsų pasirinktas bendras požiūris yra teisingas. Galbūt galima padiskutuoti dėl to, kaip atvirai ar uždarai ta informacija galėtų būti prieinama, bet E, dėl klausimo, ar iš tikrųjų reikia tokių registrų dėl galutinių savininkų, tikrai manau, kad jie labai reikalingi. Aš jau kalbėjau e, daugiau netgi negu penkias minutės. Labai atsiprašau. Tikiuosi, kad atsižvelgsite į mano nuomonę ir labai įdomu bus išklausyti kitų. Thank you. Um, ačiū. Ponui Karinč, ponės Argentinė. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu olandiškai. Mano kolega bendrautorius, pranešimo bendrautorius ponas Tarinč jau daug palėtė svarbių aspektų, aš kai ką pakartosiu ir gal detaliau pristatysiu. Pirmiausia, naudą gaunančių savininkų Tiesiog reikia išsiaiškinti, kas yra e, tas galutinis e, savininkas. Tačiau to nepakanka. Tiesiog įspėjama įmonė, kad yra bandoma gauti informaciją ir galbūt toks registras iš tiesų būtų naudingiau, tai būtų viešai skelbiamas registras. Ir aš siūlysiu apie tai pakeitimus man atrodo labai svarbu, kad panaudotumėme e, bendrosios visuomenės jėgas, žurnalistus ir panašiai, kad galėtume išspręsti tą klausimą, kad visuomenė pati galėtų išsivalyti tarsi. Ir tokiu būdu Iš tiesų, jeigu būtų viešai skelbiama tai, kas skelbtina, tai būtų galima geriau apsaugoti ir tikrai neskelbtiną informaciją. Privačius duomenis. Jungtinė karalystė ketina paskelbti tokį registrą, o Jungtinių tautų generalinis sekretorius Kofi Ananas irgi ketina padaryti tą patį. Dar vienas dalykas – duomenų apsauga. kai yra keičiama sistema ir vietoj taisyklių pasirenkamas rizika pagrindžiamas požiūris. Reikia labai atidžiai pamastyti, ką tai reikš duomenų apsaugos kontekste. Ir mes, piliečių laisvių komitete, puikiai žinome, kad kai atliekama, atliekamas rizikos vertinimas, yra vertinamos grėsmės, sistema, nebūtinai tai, ką daro pati organizacija. Tiesiog bandome žiūrėti, kas po tuo slypi ir tam reikalingi geri kanalai ir, aišku, žinoma, turi būti tinkamai apsaugoti duomenys. Dėl to pasiūlyme visais ligmenimis, kai kalbama apie klientus, įmonę ir valdžios institucijas, mes visur paliekame vietos duomenų apsaugos tarnybai įsikišti. Uh, tai būtų pareigūnas, kuris būtų atskaitingas vyriausybei, jis tikrintų, ar viskas yra daroma teisingai. Mes, aišku, viską sutvarkėme taip, kad klientas nebūtinai yra informuojamas apie tai, kodėl nėra teikiama paslauga. Tačiau domenų apsaugos e, e, pareigūnas turi atlikti atitinkamą tyrimą ir mes nenorime nusikaltėliui išduoti apie jį turimos informacijos, bet piliečiai, e, atsiprašau, klientai turi turėti teisę sužinoti, kokia laikoma informacija apie juos nukreipta prieš juos. Jeigu norime sučiupti nusikaltelius, juos patraukti baudžiamon atsakomybę, norime, kad tyrimas būtų sėkmingas ir tyrimas bus sėkmingas tik tuomet, jeigu tinkamai bus apsaugoti duomenys nes kartais tuo galima pasinaudoti kaip kontekstu, bandant išlaisvinti asmenį. Taip pat pagal naują pasiūlymą gali būti ir nacionalinių parlamentų nariai, ir taip pat, aišku, Europos parlamento nariai, kurie gauna informaciją, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje veikia kompanija, kuri pelnosi iš duomenų pardavimo. Štai apie tokius atvejus mes kalbame. Ir labai svarbu, kad, nekomerciniais tikslais, kad nebūtų tai naudojama komerciniais tikslais, kad viskas vyktų teisingai, kaip siūlome mes su ponu Karinš, kad kiekviena valstybė narė būtų atsakinga už savo sąrašus. O komisija būtų tokia apibendrinanti organizacija, kuri galėtų pateikti informaciją žmonėms, ar jie pateko į tą sąrašą, ar buvo, tarkim, iš jo išimti. Ir aišku, tai išspręstų tam tikras ES problemas. Dar, dar vienas dalykas. Teisės aktai nukreipti prieš pinigų plovimą, jų tikslas pagauti nusikaltelius, tačiau dažnai tai duoda pašalinių padarinių. Ir aš pateiksiu pavyzdį. Jeigu taps neįmanoma ar labai sudėtinga pervesti lėšas į tą šalis, kurios turi blogos reputacijos, pavyzdžiui, Somalį, tuomet bus surasti kiti kanalai, nes diaspora gyvenanti Europoje suras nelegalių būdų, kaip tuos pinigus per, per, pervesti. Prieš dviejus metus e, piratai veikė Somaliją ir buvo labai sudėtinga humanitarniams organizacijoms siūsti pinigus į Somalį kad padėtų žmonėms, kurie kentėjo ten nuo bado ir tada jungtinės tautos įsikišo ir organizacijos kovančios su teroristų organizacijoms ir galiausiai buvo pakeisti, pakeistos nuostatos ir galiausiai buvo įmanoma pervesti pinigus į Somalį. Taigi savo teisės aktuose mes neturėtumėme uh, sukurti tokio, šešėl, tokio šešėlinės bankininkystės. Dėkoju. Ačiū dabar žodį suteiksime šešėliniams pranešėjams iš abiejų komitetų, kurie yra atvykę ar kurie nori pasisakyti. Pagal frakcijas suteiksime žodį. Pirmiausia, į konpoto lybę nariai pasisakys. Siūlome kalbėti nedaug, nelgiau kaip dvi minutės, kad visiems užtektų laiko. Tai pirmiausia, ponas Engel, kuris yra šešėlinis pranešėjas lybė komitete. Ačiū Kinga, ačiū abiems pranešėjams už pirminius paaiškinimus. Aš e, E, pritariu tam, kaip kalbėjo mano kolega ir draugas Kristian Kamiš. Pirmiausia, turime kalbėti apie tikrąją savininko ir registrą, e, verslo registrą. Mes e, turime suprasti, kad būtina atsižvelgti į realią veiklą. Ir aš galiu pasakyti, kad e, tikrojo E, verslo savininko apibrėžimas yra būtinas. E, tada administracijai būtų lengviau dirbti, bet aš pabrėžiu, kad mes turime kalbėti apie administraciją. Kitaip tariant, reikia žmonių ir institucijų, kurios būtų suinteresuotos tuo e, darbu ir kurioms atitinkamas subjektas, subjektas rūpėtų. Aš nematau jokių priežasčių, kodėl nors vienas vyresnis žmogus uh, turėtų galimybę išsiaiškinti, kas yra naudos gavėjas, kas yra tikrasis savininkas, kokia institucija yra atsakinga. Aš manau, kad yra pakankamai tvirtų juridinių priežasčių šiam argumentui išplėsti. Aš pats esu iš tokios jurisdikcijos, kurioje yra numatyta ribotos atsakomybės teisė įmonėms. Tokių valstybių yra daugiau. E, įskaitant ir vardinių akcijų egzistavimą. Jeigu turite vardinių akcijų, e, tai gali būti labai e, sunku e, išsiaiškinti, kas yra tikrasis savininkas. Bet suprasti tą sistemą nėra taip jau paprasta ir ES sistemoje tokių yra nemažai. Aš žinau, kad Europos Sąjungoje yra daug neracionalių ir neproporcingų sistemų, administracijos, kurios nori sužinoti, e, kas yra tikrasis savininkas, e, jo turėtų turėti visas reikalingas priemonės tą padaryti, bet daugiau niekam neturėtų būti suteikta tokia teisė, tik tam tikroms institucijoms. Mm, kažkam panorėjus negali būti tokia informacija suteikta. dabargi e, svarbus asmenys. E, specialaus jų traktavimo logika turbūt neturi nieko bendro su tuo faktu, kad jie yra politikai. Iš tiesųgi tie žmonės gali būti linkę įsivelti į korupcinę veiklą, kurie yra lengviau pažeidžiami korupcijos. Mano valstybėje savivaldybės e, e, kancleris ar šeima ar patarėjas gali būti traktuojami kaip politiškai pažeidžiami. O toks e, žmogus dalyvauja sprendimų prieimime. Kas dalyvauja E, valstybinės įmonės veikloje arba uosto valdymo sistemoje, pavyzdžiui, gali būti labiau linkęs į korupcinę veiklą. Bet e, mums pateiktame politinėme tekste apie tai nėra kalbama. Todėl gali būti, kad reikės e, pateikti pakeitimą, kuris leis tuos žmonės geriau apsaugoti. Aš pats turiu draugų, kurie yra vietos savivaldybių nariai. Jų žmonos dirba e, įmonėse, kurios verčia jas e, teikti daugiau dokumentų negu kitiems žmonėms, pavyzdžiui, atidarant banko sąskaitą. Ir paskutinis pastebėjimas – rizika. Rizikos vertinimas yra būtinas, kad užtikrintume e, jos nebuvimą, tačiau čia, man atrodo, yra perlenktos e, ribos koks nors lošimas, internetinis ar e, azartinis lošimas. E, mūsų draugai iš anglosaksiškų valstybių dažnai dalyvauja lažybose, e, žirgų varžybose. Tai yra susijęs su nemažais pinigais taip pat. Ir manau, kad valstybės narės pačios turėtų išsiaiškinti, ar iš tikrųjų yra reali rizika e, pinigų plovimo ar ne. Ir paskutinis dalykas dėl pinigų plovimo. Atsiprašau Atsiprašau dėl domenų apsaugos. Gerbiamos pirmininkės, e, aš e, kaip ir vienas iš pranešėjų manau, kad e, tai turėtume nurodyti kitose teisės aktuose, tada nereikėtų bereikalo dubliuoti. Ačiū, o dabar aš norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams iš ekonomikos komiteto, Peter Simon, bet šiandien jį pakeičia e, ponė Klever. Taip, mano kolega e, Peteris Simonas norėtų atsiprašyti, nes jis negali dalyvauti šiandienos e, renginyje dėl kitų ankstesnių įsipareigojimų, tačiau jis džiaugiasi bendru projektu ir dėkoja abiems projektams už darbą. E, jis džiaugiasi, kad rengiant ekonomikos komiteto nuomonę šią vasarą išreikšti pasiūlymai yra įtraukti į naująjį pranešimo projektą. Ir tai ypač pasakytina apie bendros Europos rizikos vertinimo uh, sistemos buvimą, dabar naujam pasiūlymai jis yra, bet to yra kalbama apie bendrus verslo registrus, kurie jau buvo paminėti keletą kartų. Taip pat yra e, paminėta tikro įmenės savininko arba tikro naudos iš verslo sandario gavėjo e, tema. Kalbame čia apie kovą su pinigų plovimu, todėl Europos komisija turėtų rizikos vertinimą atlikti praėjus vieneriems metams po direktyvos įsigaliojimo. Ir bendrosios rizikos ES vertinimas turėtų būti suderintas su rizikos vertinimu valstybėse narėse. Antras dalykas, kurį jis norėtų pasiūlyti, tai yra informacija dėl e, tikro įmonės savininko. Tai yra būtina ne tik kovojant su pinigų plovimu, bet ir kovojant su mokesčių vengimu ir mokesiniu sukčiavimu. E, įmonės savininkas arba naudos gavėjas valstybių narių e, verslo registruose turėtų būti aiškiai e, nurodytas ir tai turi būti padaryta ne tik akcijų biržose listinguojamoms bendrovėms, bet ir kitoms bendrovėms. Be to, e, kitos juridinės sandoros e, subjektai taip pat turėtų būti rašyti, pavyzdžiui, trestai. Informacija turėtų būti įtrauktoma į vienokią ir kitokią europietišką Europos masto platformą. Bendrai mes manėme, kad Europos komisijos pasiūlymą e, rizika pagrįstas požiūris nebuvo pakankamai e, aiškiai aprašytas ir mes siūlome kitą taip jį suformuluoti. Manome taip pat, e, kad kai kuriuose sritise valstybės narės e, turbūt jau turi susikūrusios e, taisyklės, e, pagal kurias rizikos mastas yra sumažintas. Pavyzdžiui, privalomi mokėjimai banko sąs, iš banko sąskaitos vietoj grinųjų pinigų mokėjimų tam tikrais didelių sumų atvejais E, loterijų premijų ir prizų e, suteikimas yra reguliuojamas. Tam tikros tai leidžia e, suderinti rizikos, riziką pagrįstą darbą, Tačiau Europos komisija turėtų būti tiksliau informuojama apie viską, nepaisant to, kad yra priimta daug nuostatų dėl pinigų plovimo, tiksliau dėl kovos su pinigų plovimu, Tas reiškinys dar yra plačiai paplitęs, todėl Europos komisija e, dabar turėtų vertinti, kaip direktyva įgyvendinama kiekvienoje valstybėje narėje, kad tai būtų galima padaryti gerai. Labai svarbu, kad valstybės narės Europos komisijai kiekvienais metais suteiktų informacijos apie tai, kas yra padaryta, stengiantis išsiaiškinti uh, pinigų plovimo atvejus ir kaip bandoma sušvelninti pinigų plovimo plovėjų daromą žalą. Mano kolega e, tikisi, kad jo pateikti pakeitimai bus įtraukti. Ačiū. E, Dėkui, ponė Kliva. Dabar ponė Boskurt. Dėkuoju. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti abu pranešėjus. Manau, kad registrų klausimas yra labai svarbus. Tai būtų svarbus žingsnis į priekį, Visiškai pritarėme viešų registrų minčiai. Labai svarbu, kad jie kaip galima atviresni būtų. E, galbūt yra šiek tiek akcentų e, nuomonių skaitimuose, kiek atvirie turėtų būti, bet socialistai mano, kad jie turėtų būti kaip galima atviresni. Mes norėtume aiškiai pasakyti, kad reikia užsitikrinti deramą pusiausvyrą tarp duomenų apsaugos privatumo ir e, būtinybės kovoti su pinigų plovimu. Taip pat manome, kad gerai yra tai, kad pranešime aiškiai pasakyta, jog e, vekselių atsiprašau. kad PŽP e, turėtų turėti pakankamai darbuotojų, kad būtų galima viską sukontroliuoti. Ir kol kas valstybės narės neturi bendrų apibrėžimų mokestinių nusikaltimų srityje ir kila klausimas, kaip galima užtikrinti suderinimą, kaip jūs įsivaizduojate tai. Aš pati praeitie esu gerai įsiginusi į internetinių e, lažybų veiklą, į sandorius dėl varžybų rezultatų. Kitaip tariant, e, turime kalbėti apie sporto vaidmenį, nes susitarimai dėl e, varžybų rezultatų yra vienas iš įrankių užsimant pinigų plovimu. Ir uh, ES e, teisės aktai, egzistuoja ES teisės aktai, kurie e, draudžia tai, bet nelabai mes e, daug jais esame pasinaudoję. Dar vienas klausimas pranešėjams būtų toks Kalbam apie bendradarbiavimą su Europolu. Komisija bent jau apie tai kalbėjo, dabar išbrauktos atitinkamos nuostatos ir man tai atrodo gerokai gana keista, nes Europolas dabar e, dirba kartu su tais VŽP, tai yra finansinės žvalgybos padaliniais, kovodamas su e, pinigų plovimu. Taigi tiek pastebėjimų. Ačiū, dabar e, turėčiau suteikti žodį Aldė šešilniam pranešėjui Nilsui Torvaldsui. Bet atrodo, kad jo nėra salėje. Ar kas nors jį pakeičia? Atrodo, ne. Tuomet gali prasuteikti žodį ponai, ponai, gal nematau pono Vatsono, kuris mūsų yra šešėlinis pranešėjas, jo irgi nėra tai tuo metu suteiksiu žodį ekonomikos e, pinigų e, komiteto šiandien pranešėjų nuo žaliųjų, ponui Gigoldui. Labai ačiū, gerbiam pirmininkė. Trumpai. Dėl šios direktyvos norėčiau pasakyti, jog mes labai palaikome viešų registrų mintį, taip pat manome, Mm, Pone Karinč, kad negerai tai palikti valstybėms narėms, ta, nes tuomet atsiras konkurencija tarp skirtingų teisės sistemų ir e, matome, kas vyksta JAV. E, bendrovų registrai valstijose skirtingose yra labai skirtingi ir į Nevada e, Delavaro valstiją iškeliauja įmonės, tiksliau registruojasi ten Mes turėtume pasisakyti už bendrą rinką. Jeigu E, tu bendrauji su bendruotojai, turi žinoti, su kuo kalbė. Jeigu bendrauji su asmeniu, taip pat turi žinoti, su kuo kalbė. Bet jeigu bendrauji dabar su bendruojomis, ypač, pavyzdžiui, fondais, pasi, patikėtinių fondais, tai tuomet neturi visiškai jokio supratimo, kas yra tikrasis savininkas. O tokia informacija turėtų egzistuoti, būti prieinama ir labai gerai, kad Latvija iš principo turi tokią sistemą daugelį kitų šalių tai taip pat e, egzistuoja, bet neturėtume e, sudaryti sąlygų konkurencijai teisinių sistemų. Kitas dalykas, kas yra įrašyta, kas turi būti įrašyta į registrą, mes pateiksime atitinkamus pakeitimus. Bet esminis klausimas, ir man atrodo, kad niekas kol kas to dar neminėjo, teisėjai, kurioje dėl pinigų e, plovimo prevencijos mūsų tikslas yra ne tik tai pagerinti teisės aktus, bet ir jų įgyvendinimą. E, aš sustikau neseniai su Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos e, policijos e, pareigūnais ir jie pasakojo, kaip sunku įgyvendinti teisėkuros aktus dėl pinigų plovimo prevencijos. Ir galima pripildyti daugybę stalčių tais teisės aktais, bet uh, Reikia galvoti to, apie tokius atvejus, kaip pavyzdžiui, Kipro atvejs ir žiūrėti, kaip teisės aktai yra vietoje gyvendinami. Egzistuoja tarptautinės procedūros tam, bet Europa taip pat turėtų dalyvauti ir užtikrinti, kad, kaip pavyzdžiui, mes e, kovojame su e, skandalų dėl maisto padariniais, kai vyksta patikros ties sieną, o tokie judus dalykai kaip kad pinigai, e, kai, kai sustarėmės tokiais atvejais, turime užtikrinti, kad ES teisės aktai bus įgyvendinami, o ne tik 23 kalbom surašyti teisės aktai, kurie kur nors bus e, stalčiuose. Ponas Kirkov. Labai ačiū. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad, kaip žinia, aš esu dėl antrojo, antrojo diskusijų klausimo pranešėjas dėl informacijos teikiamos perdant lėšas, taigi aš pasilaikysiu kai kurias savo pastabas e, vėlesniam laikui, bet norėčiau iš Lybės, kaip šešėlis pašėjas Lybės, padėkoti poniai Sergentinį už darbą E, pasakyti, kad mes remiame jos bendrą požiūrį ir mūsų tikslai yra panašus šioje srityje. Dar porą pastabų. Ivo Streičik, e, ekonomikos komiteto šešėlinio pranešėjo nėra, taigi jis manęs taip pat paprašė tarti keletą žodžių nuo jo. Dėl politiškai jautrių asmenų man šiek tiek nepatogu visuomet, kaip tokiam asmeniui kalbėti apie tai, bet mes e, remia. E, mintį, kad reikėtų laikytis asmens apsaugos principų, dėl tokių asmenų taip pat nepamiršti jų partnerių, tėvų, vaikų ir e, reikia taikyti visuotinį požiūrį verslo santykius. Ir taip pat e, reikia pagalvoti, ar tikrai reikia apibrėžti šeimos narius atskirai ir gal vis tik tai direktyvoje reikėtų paminėti tai, kad yra dėl jų tam tikrų nuosavų, dėl tikrųjų savininkų 30 dienų toks informavimo laikotarpis, laiks, lankstumą reikėtų išlaikyti, e, metinės patikros yra viena iš atskaitomybės dalių bendrovėse ir tai turėtų būti siejama su tikslesniais duomenimis. Mes norime čia tam tikro lankstumo. Kitas dalykas - mokesčių rojai, įmonių slaptumas. E, mes e, norime, kad siemas šis klausimas e, tikrųjų savininkų ir įmonių slaptumo būtų siejamas ES ir taip pat taikomas mokesčių prieglopščiuose ir įregistruotams bendrovėms. Dėl 48 pakeitimo, kur e, info, turi būti informuojami asmenys prieš renkant duomenys apie juos, mes turime pasižiūrėti, ar tas klausimas bus tikrai praktiškai gyvenimas, ar neapsunkins viso proceso. Taip pat valstybės narės turėtų e, užsitikrinti, ar e, finansinės žvalgybos padaliniai netrukdys įmonių veiklai. E, svarbiausias dalykas įmonėms yra užtikrinti duomenų apsaugą ir dar grįšiu prie to, ką sakiau anksčiau, reikia, kad direktyva būtų įgyvendinama praktiškai ir mes turėtume daugiau dėmesio skirti rizikingoms grupėms ir išbraukti žemos rizikos e, grupės. Mes turime veiksmingo sprendimo ieškoti vidutiniam vartotojui, vidutiniam e, vartotojui, kuris e, pirmiausia susijęs galbūt su smulkiu verslu ir mūsų tikslas didysis yra kovoti su rimtais nusikaltėliais. Uh, Įgyvendindami šios teisės aktus valstybėse narise mes turėtume nekartoti klaidų, kurios pasitaikė gyvendant ankstesnės pinigų plovimo prevencijos direktyvas. Mes e, turime prisiminti, kad daugeliu vartotojų gyvenimas nepaprastai apsun, pasunkėjo ir nežinau, ar bus viskas atsižvelgta, bet manau, kad eilinis pilietis, kuris laikosi įstatymų, neturėtų sudurti su problemomis, nebent yra uh, iškilusi būtinybė apsaugoti e, visą sistemą apskritai. Dėkoju, dabar pereisime prie GUE šešėlinių pranešėjų. Jurgen Kliutė yra šiandienis GUE pranešėjas, bet jo nėra. Ar kažkas vietoj jo nori pasisakyti? Panašu, kad ne. Pone Gal, tada žodis jums. Kas Denis De Jong yra kitas guė šešėlinis pranešėjas, bet jo irgi nėra nematoma salėje, ar kažkas vietoj jo pasisakys. Panašu, kad ne. Taigi visi šešėliniai pranešėjai pasisakė ir dabar galime pereiti prie kitų kalbėtojų. Ir dabar kviečiu iš karto komisijos atstovą, prašau. Ponas Martanas. Martin Fronas. Prašau, čia neteisingai pažymėta. Sako pirmininkė, prašau, ponė, ar jūs čia? Čia, aš esu čia. Jokių problemų dėl pavardės, viskas gerai. Tęsiu savo pasakymą angliškai. Nes tai yra ta kalba, kurią dažniausiai kalbame svarstydami šios klausimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams parengus labai įdomų ir padrasinantį pranešimo projektą. Tikiuosi, kad jis dar labiau patobulės vėlesnėme darbe. Tie keturi klausimai, apie kuriuos kalbėjo ponas Karenč ir ponė Sargentinė, yra būtent tie, kurie matyti yra patys aktualiausi mūsų pasiūlyme ir aš norėčiau trumpai juos aptarti ir papasakoti, kokia yra uh, dabar situaciją, sužvelgiant į vykstantį dabar darbą su pirmininkančio valstybė ir valstybėmis narėmis taryboje. Pirmiausia, tikrųjų savininkų registras. Daug visko įvyko tarptautiniu mastu, didžiojo aštuntuko, dvidešimtuko darbas, jungtinė karalystė. Čia daug dirbo šioje srityje, taip pat ir taryboje. Matome šiokių tokių poslinkių Norėčiau aiškiai pasakyti, kad komisija to nesiūlė. Komisija pasiūlė pirmąjį žingsnį, kuris reikalingas bet kuriuo atveju, jeigu norima gauti informaciją apie tikruosius įmonių savininkus, kad įmonės patį, pačios žinotų, kas yra tikrieji savininkai. Ir buvo daroma nuoroda į sistema, įmonės, kur yra labai daugias luoksnė valdymo sistema. Ir ne, nebūtinai visose įmonėse, kurios sudaro sudėtingesnės struktūros dalį, yra žinoma, kas yra tas tikrasis galutinis savininkas. Tai buvo pirmasis žingsnis, kurį mes pasiūlėme. Mes antro žingsnio nesiūlėme, nes laikėmės nuomonės, kad labai svarbu, jog ši informacija ir ši prievolė būtų įgyvendinta ir tada būtų žengiamas antrasis žingsnis, ką padarytų valstybės narės, jeigu jos nori skleisti tą informaciją ir centralizuotai ją kažkur laikyti. Atsižvelgiant į poslinkius ir diskusijas taryboje, komisija yra pasirengusi patobulinti tekstą ir numatyti prievolę valstybėms narėms, kad būtų centralizuotai laikomi duomenys, kažkoks tai mechanizmas, kuris leistų laisvai gauti informacijos apie tikruosius savininkus. Čia, aišku, diskusijos yra didžiulės ir jūs patys apie tai kalbėjote daug kalbama yra apie tai, kiek viešai turėtų būti skelbiama ta informacija ir žiūrėsime, kaip viskas klostys toliau tose diskusijose. Norėjau pridurti dar šį bei tą, kas nebuvo paminėta, tai yra domenų apsaugos klausimo įtraukimas. Kalbame apie žmonės, kur bus viešai paskelbta apie tai, kieno jie yra savininkai. Taigi reikia atsižvelgti į šį aspektą, tačiau jeigu yra manoma, kad nekyla problemų dėl to, ir aišku, čia yra kompetitingų kolegų, kurie puikiai žino, e, išmano tą sritį, tai tikiuosi, kad čia problemų nekils, taigi žiūrėsim, kaip bus toliau. Dabar dėl politiškai jautrių klausimų. Politiškai jautrių asmenų. Čia kalbama ir apie vie, vietos lygmenį ir kyla klausimas, ar kalbama apie tarybos narius ar ne, bet aišku, tai tikrai yra merai ir kai kurių didelių miestų merai asmenys, tai būtų asmenys, kurie susidurs su korupcijos bandymais. Ir vėlgi kyla klausimų dėl tokių asmenų sąrašo. Tas sąrašas turi būti atnaujinamas ir reiktų atsižvelgti į vietoje veikiančius politiškai jautrius asmenis. Mm, bankas, kuriame žmogus, tas žmogus turi sąskaitą, galbūt turėtų turėti tokią informaciją, bet kažin, ar, ar būtų lengva centralizuoti tą valstybės narys lygmenį, jau nekalbant apie komisijos lygmenį. Taigi yra tokių praktinių priežasčių, dėl kurių mūsų manimų būtų šiek tiek sudėtinga uh, numatyti tokį sąrašą, kuris pareikalautų nemažai išteklių, parengti tokį europinį politiškai jautrių asmenų sąrašą, juolab, kad tas sąrašas nuolatos turėtų būti atnaujinamas. Dėl rizikos vertinimo. Čia vėlgi reikia suprasti, kad ir valstybėse narėse prašoma, kad daugiau įsitrauktų komisija, mes tą darome kiek įmanoma. Ir, aišku, turime veiksmus derinti su valstybėmis narėmis, turime ekspertų ir tai yra tie žmonės, kurie geriau išmano, kokia yra rizika ir reiktų kažkaip tą procesą suorganizuoti. Ir aš norėčiau šiek tiek perspėti dėl laiko ambicijų. Rizikos vertinimas nėra lengvas uždavinys tarptautiniu mastu ša, šalims sunku tą padaryti, yra valstybių, kurios yra padariusios, kitos dar iš vis nieko nepradėjo prasmingo, komisija irgi turi patirties. Taigi, norint, kad viskas būtų padaryta teisingai, turime tam skirti pakankamai laiko. Ir mes siūlėme rizikos vertinimą ES lygmenių parengti, ypač tais klausimais, kurio, kurie yra aktualūs ES vidaus rinkai per dviejus metus. Tai būtų gyvendinimo laikotarpis ir mes manome, kad tai yra realistiškas laikotarpis. Ir aš abejoju, ar reiktų trumpinti tą laikotarpį iki vienerių metų. Vieneri metai yra labai trumpas laikotarpis, taigi čia įspėjimo žodis. Dėl duomenų apsaugos tas bendras vertinimas, pagal kurį komisija pasiūlė būtent tokią direktyvą, tokį direktyvos tekstą ir nenumatė specifinio kokio tai duomenų apsaugos elemento, bet suderino tai su veikiačiais teisės aktais. Panašu, kad taip mano ir pranešėjai, šešėliniai pranešėjai. Džiaugiamės tuo. Mes mielai panalizuotumėme tas situacijas, kai reikia e, galbūt tiksliau numatyti tas nuostatas, aiškiau mes su pranešėjais ir kitais e, parlamentarais galėtumėme pamastyti, kaip galėtumėme patobulinti tą teksto dalį. Dar žiūriu, ar ko nors nepraleidau. Buvo kalbėta apie išlygas tam tikriems teikėjams, tam tikroms veiklos rušims tarptautiniuose standartuose nėra aiškių išlygų nuo tokių prievolių, bet šis beitas keičiasi ir pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys, atsižvelgiant į rizikos vertinimą. Bet aišku, viskas turi būti daroma atsakingai, bandant įvertinti riziką, tačiau labai aiškių išlygų nuo tokių reikalavimų mes nematome. Yra tam tikrų atvejų su įrodyta rizika, bet tam tikrose veiklos rūšyse galbūt reiktų atviriau vertinti dalinį arba visišką e, išlygą nuo tokių reikalavimų. Pažiūrėsime, kokiuose sektoriuose tai bus įmanoma. E, bet ten turėtų tikrai būti labai nedidelė rizika. Taip pat buvo kalbėta ir apie išteklius bei finansinių žvalgybos padalinių reikšmę, kalbant apie bendradarbiavimą su Europolu. Vyksta dabar diskusijos ir kalbama, kad šiai direktyvai reikia pasirinkti, pasirinkti labai atsargiai teisinį pagrindą bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose yra vienas iš teisinių, galimų teisinių pagrindų, tai Europolo klausimas, aišku, turi būti atsargiai apsvarstytas, bet, aišku, turime išklausyti ekspertų ir su jais bendradarbiauti. O dėl teisėtumo e, teisinio pagrindo čia gal irgi neturėtų kilti problemų. Pritariu tam, ką sakė ponas Kirkopas, kad reikia išlikti proporcingiams ir ne, nenumatyti per didelės naštos. Klientams, smulkioms didinėms įmonėms pasiūlyme yra nuostatų, kur aiškiai sakoma, kad proporcingai turi būti taikomos direktyvos nuostatos, įpareigojant įmonės, MVI ir panašiai, ir laukiame tolesnių pasiūlymų apie tai. Man atrodo, aš viršiau penkias minutės, atsiprašau, bet stengiuosi išsamei atsakyti visus klausimus. Dėkoju. Dabar žodis visiems, kurie nori pasisakyti. Saraše yra ponia Gomis, ponia Luling. Daugiau lik nėra, tai pirmiausia poniai Gomis, o po to poniai Liulink. Suteiksiu žodį. Ačiū. Aš e, su Portugalijos prokurorais, nagrinėjant korupcijos bylą bendradarbiavau, e, kai nagrinėjome Vokietijos pardavimo Portugalijai bylą. Per bylos nagrinėjimą mes e, ėjome tiesiog į bankus, kurie dalyvavo tame toje veikloje. Ir pamačiusi, koks nupintas tinklas, aš padariau įspūdį, kad pati sistema yra sukurta korupcijai plėtotis, pinigų plovimui daryti. Taigi ši direktyva yra būtina. Ir aš visiškai sutinku su tuo, kurie sakė, kad reikia valstybinio registro bendrovėms ir trestams. Reikia e, taip pat tikrojo savininko ir naudos iš verslo gavėjo registrų. Nes dabar tokia sistema, kokią turime, yra tiesiog e, skirta tam, kad pinigai būtų nuslepiami, e, kad plėtotųsi korupcija ir mokesčių vengimas. Dėl politiškai jautrių asmenų Taip, žinoma, savivaldybės darbuotojai turi būti traukti, aš pati tarp jų buvau. Ir jeigu žmogus yra korumpuotas, jis turi labai daug galimybių e, nusikalsti. Todėl jie turi būti tokių žmonių sąraše. Taip pat būtina atsižvelgti į tą faktą, kad priežiūros instancijos, tokios kaip centriniai bankai, negali savo valdybose turėti žmonių su interesų konfliktais. Mes e, E, žinome, kad Portugalija yra. Jūs turbūt e, žinote, kad dabar Portugalija trojkai prižiūrint e, būtų žymiai geriau gyvenusi. Tarp kitko, Angoloje mes yra žinomi kaip plovykla, skalbykla ir tam yra pagrindo. Nes akivaizdu, kad mano valstybė yra tokia. Nepamirškime taip pat, kad Portugalijoje iš 20 E, listinguojamų e, akcijų biržose bendrovių 19, atsiprašau, 20 be Angolos e, įmonių yra registruotos kitose ES valstybėse, o ne Portugalijoje. Portugalijoje tik viena. O kitos 19 e, įmonių yra registruotos Niderlandos ir kitose valstybėse. Nes kodėl taip yra? Todėl, kad e, tikrai taip nėra. Jiems lengviau per tas valstybės eiti, kad būtų galima išplauti pinigus iš e, įvairiausių valstybių. Turbūt buvo galima įsivaizduoti, kad atsiradus trojkai būtų galima pradėti kovoti ir su mokesčių vengimu ir mokesnių sukčiavimu. Jūs turbūt žinote, kad 2012 metų biudžete ir dabartiniam biudžete yra numatyta mokestinė amnestija vengiantiemsiems mokesčių. Be to yra sudaryta susitarimas su Šveicarija. Ir daugiau negu 4 milijonai buvo nustatyti Portugalijos e, asmenų ir įmonių, kurie dirbo Šveicarijoje. Jiems buvo suteikta e, amnestija ir jie turėjo mokėti 7,5 procento mokesčių. Aš kaip parlamento norė turiu mokėti 54 procentus. Ir niekas nekėlė jokių klausimų apie tų pinigų kilmę. Taigi taip yra pačioje trojkoje. Tai ką daro komisija? Aš žinau, kad ECB ir komisijos nariai dirba ten tai kas yra parašyta direktyvoje komisijos, o kas yra daroma praktiškai. Bent jau korupcijos klausimų tą galime aiškiai konstatuoti. Kitas dalykas, neužtenka sugriežtinti teisės aktų. Iš tiesų, tikras bendradarbiavimas su Europolu ir Interpolu yra gyvybiškai svarbus. Mums be abejonės reikia užtikrinti, kad mūsų administracija, mūsų valstybės narės turėtų galimybę E, sulaikyti nusikaltelius. Kol kas tokių galimybių trūksta. Be to reikia geresnio teisėjų ir prokurorų bendradarbiavimą pačioje Europos Sąjungoje. Tuo konkrečiu atveju, apie kurį aš anksčiau kalbėjau, kai e, Vokietijos pavandininiai laivai buvo parduodami Portugalijai, valstybės prokuroras laukė metų metus, kol buvo rasti dokumentai, e, duoti dokumentai ir atsiųsti iš Vokietijos į Portugaliją. Ačiū, ponė Liulink, dabar žodis jums. Ačiū, aš noriu pasisakyti, kaip paprastas ekonomikos ir pinigų komiteto narys, kadangi nėra e, pirmininkės e, ir aš kaip eilinė narė įprasta tvarka noriu pasisakyti. Aš kalbėjau, gerbiamą komisijos atstovą kalbant, e, kad E, kartą išskirtinai Europos komisija pasielgė racionaliau savo pirminėme pasiūlyme, negu tame pasiūlyme, kurį dabar ant stalo mums e, pateikė. Aš taip pat galiu pas, pritarti tam, ką sakė komisijos atstovas dėl išmintingo atsargumo ir proporcingumo. Aš atidžiai klausiausi bendra pranešėjos Seržatinį. Ji kalbėjo apie viešą registrą, sakydama, kad reikia apsaugoti piliečius ir piliečiai turi turėti galimybę e, sužinoti informaciją apie visus, ar tai būtų nevyriausybinė organizacija, ar žurnalistai, ar panašiai. Aš pati, kaip pilietė, nesijaučiu apsaugota, nes e, toks registras kuriame yra nurodyta, e, kiek aš turiu turto ir kur jis yra investuotas, būtų atviras ir blogų kėslų turintiems žmonėms, pavyzdžiui, žurnalistams. Aš taip pat e, labai puikiai supratau, kad yra žmonių, kurie parduoda duomenys ir mes tam negalime sutrukdyti. E, žinome, kad atsiradus tokiam registrui atsiras uh, sunkumų tuos duomenys parduoti, nes tie duomenys bus ir taip visiems prieinami. Aš vis tik manau, kad reikėtų išsaugoti mūsų piliečių teisę į asmeninį gyvenimą ir jo konfidencialumą. Jeigu mes norime parengti tokį registrą, tai mes turėtume pasiūlyti, kad jis būtų prie, prieinamas valdžios įstaigoms, o ne bet kam. Aš nenoriu, kad mano kaimynai žinotų, kiek aš turiu turto ir kaip aš jį naudoju. Aš e, manau, kad jeigu taip pasielgtumėm, nuėtumėm tikrai per toli. Ir buvo gana įdomu pamatyti iš žaliųjų e, rango, kad, kurie visą laik sako, kad reikia apsaugoti piliečius ir panašiai, kad jie staiga užsinorėjo išviešinti tuos duomenis. Aš manau, kad to nereikia daryti ir mes turėtume išlaikyti tam tikrą nuosaikumą šioje srityje. Aš esu tikra, kad pranešėjai į, ta, į tą mano pastebėjimą sureaguos. Oh, ačiū. Pone Liulink, dabar abiems e, pranešėjams e, suteiksiu žodį, tačiau prašyčiau labai trumpai kalbėti. Pone Karinč. Paskui ponės Argentinė. Dėkuoju pirmininkė. Labai ačiū už visas pastabas bus labai įdomu pamatyti pakeitimus, kurie turėtų e, apibendrinti tuos argumentus šiandien išsakytus. Sureaguosiu į klausimus dėl mokestinių nusikaltimų. Trumpas atsakymas. Jeigu kas nors mano, kad reikia geresnio apibrėžimo, tai aš atviras norėčiau pamatyti jūsų pasiūlymus dėl to bendro apibrėžimo. Uh, klausimai dėl Europolo, manau, kad e, tai susijęs su 54 straipsniu ir e, teisinio pagrindo dalykais. Tai ne dėl užgaidos padaryta, o dėl to, kad egzistuoja teisinės priežastis. Bet reikės e, į tai, jeigu reikės į tai pasižiūrėti, tai ir, tai ir padarysime dėl galutinių tikrų savininkų, politiškai jautrių asmenų ir kitų dalykų atrodo, kad e, egzistuoja būtinybė žinoti, kas yra galtiniai savininkai, to niekas nekvestionuoja, bet klausimas yra dėl to, kiek atviri turėtų būti registrai. Tai yra susijęs su duomenų apsauga ir teisė į tam tikrą privatumą. Visi turėtume žiūrėti šį klausimą gal ne tiek emocionaliai, bet galvokime apie ilgalaikį poveikį. Europai reikia investicijų ir naujų darbo vietų. Nepamirškime, kad žmonės, kurie gali investuoti, visuomet gali pasirinkti, kur investuoti savo pinigus. Taigi vienas dalykas - investuoti ir sukurti bendrovę ir darbo vietas. Uh, Kitas dalykas - biržoje nusipirkti didelių bendrovių akcijų, Siemenso ar didelių JAV bendrovių akcijų ir tikėtis, kad tai padidinsi savo turtą. Trečias e, kelias - pirkti auksą, e, paveikslus ar kitas vertingas prekes ir e, saugoti jas saugiose saugyklose. Taigi klausimas, ką pasirinkti ir jeigu kaž mes E, pasirinksime netinkamą kelią, taip pas, tarsi paraginsime žmonės neinvestuoti į verslą, nekurti darbo vietų. Mes turėtume labai rimtai apie tai pagalvoti, vykstant tokiai aršiai kovai e, su pinigų plovimu. Mes e, mesgame tinklą, bet galbūt šimtus tūkstančių žmonių į tą tinklą įpinsime, kurių pajamos yra vidutinės. Ir uh, jų kaimynai ar spauda apie juos sužinos, aš nežinau, ar mūsų toks yra tikslas, bet to tinklo užmetimo tikslas yra, e, turi būti sugauti žuvis, kurias nori sugauti, o ne kita. Ir e, tikiuosi toliau padiskutuoti dėl šių klausimų ir pakeitimų su šešėlinės panešiais. Ačiū ponė Karinč, dabar ponė Sargentinį. Ačiū. Kolegė Boskurti išėjo, bet norėčiau atsakyti jos klausimą dėl mokestinio nusikaltimo apibrėžimo. Deja, negalime šiame pasiūlyme pateikti to apibrėžimo. Reikia kito e, teisinio pagrindo bankų ir finansų įstaigoms taikomi nacionaliniai mokestinių nusikaltimų apibrėžimai. Bet e, man atrodo, kad reikėtų užtikrinti, kad institucijos automatiškai keistus informaciją ir tai būtų geras būdas kovoti su mokesčių vengimu, bet tam reikėtų kitokių teisės aktų tikrųjų savininkų registro viešinimas, vieša prieiga gali padėti spręsti mokesčių vengimo, mokesnio sukčiavimo klausimus. Taigi dėl to registras turėtų būti atviras. Kitas klausimas kodėl dingo pastraipa dėl bendrabiavimo su Europolu. Mes manome, kad Europolas yra e, labai svarbus e, apibrėžiant rizikos vertinimą. Tačiau Europolas, Europolo įgaliojimai buvo daugybę kartų svarstomi. Jeigu žmonės nieko nenusikaltė, nėra įtariamieji, prieš jūs nevykdomas tyrimas, tai negalima prašyti, kad kazino ar kažkokia ta įstaiga pateiktų Europolui informaciją apie tuos žmonės. Reikia užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp e, finansinės žvalgybos padalinių Europoje, nes e, turime kalbėti ir apie baudžiamąją teisę. Europolo vaidmuo yra labai sudėtingas. Jis gali įsijungti po to, kai jau pradeda veikti policija, tyrėjai ir prokurorai. Kitas dalykas dėl politiškai jautrių asmenų registrų Europos komisija Mano, kad toks e, sąrašas politiškai jautrių asmenų reikalautų per nelik daug išteklių, aš tai suprantu, bet mes turėtume e, galvoti, kaip spręsti problemą susijusią su priklausomybė komercinėms bendrovėms. Jos turėtų uh, turėti tokią informaciją. Pone uh, Liulink yra viena iš pirmininkių. Uh, bet jūs tikriausiai e, supainiojote registrus ir tuos politiškai jautrius asmenys savo pastabose. Dėkoju. Baigėme diskusijas dėl pirmojo projekto. Dabar pradėsime nagrinėti kitą klausimą. Tai yra Europos parlamento ir tarybos e, pasiūlymas dėl reglamento, dėl informacijos, kuri teikiama pervedant lėšas. Yra du pranešėjai, ponė Kleva e, Kiekuš ir ponas Kirchhoff. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponė Klevai. So, after the presentation of the directive... Agi, pristačius direktyvą, dar dabar norėčiau keliomis minu, minutėmis pakalbėti apie tą mažesnį brolį, tai yra direktyva dėl informacijos teikiamos pervedant lėšas. Mes rengdami kartu e, šį pranešimą e, dirbome su kolega, aš pristatysiu pranešimą iš ekonomikos reikalų komiteto pusės, o kolega iš kito komiteto pusės. Taigi, čia yra ir direktyva, ir reglamentas. Tema yra ta pati. Mums reikia užtikrinti lėšų pervedimo skaidrumą, kai kalbama ir apie pervedimus šalies viduje ir į kitas šalis. Labai svarbu, kad būtų susiekamos lėšos, kurios yra pervedamos elektroniniu būdu, nes čia didelis pavojus dėl nusikaltelių ir teroristų. Tas pats kalbama ir direktyvoje, kalbama apie tartautinius standartus, komisija siūlo pagerinti mokėjimų susiekamumą, atsekamumą ir pasirūpinti, kad ES sistema atitiktų visapusiškai praeitų metų vasario mėnesį nustatytus tartautinius standartus. Aš tikiuosi, kad, aš manau, kad komisijos pasiūlymas tinkamai atspindi pokyčius tarptautiniuose standartuose. Vienas iš numatytų uh, reikalavimų peržiūroje yra štai koks. Informacija apie mokėtoją ir mokant, tam, kur, kuriam yra sumokama, turi būti užfiksuojama. Aš manau, kad tai yra teisingas siūlymas, siekiant užtikrinti, kad atitinkamos institucijos gautų reikiamą informaciją. Kitas svarbus pakeitimas, siekiant riziką pagrįsto požiūrio, kam aš irgi pritariu, bet manau, kad reikia paaiškinti ir sustiprinti tam tikrus elementus. Džiaugiuosi, kad yra kalbama apie europinį požiūrio matmenį, apie tai kalbama ir direktyvoje, ir taip pat tarybos posėdžiuose, kiek žinau, bet mes negalime turėti tik tai dalinės informacijos e, kaip pagrindo įtarimams. Mes turime per veiksmingą riziką pagrįstą požiūrį pasirūpinti, kad bankai galėtų irgi įvertinti įtar, įtarius pervedimus ir imtis tinkamų veiksmų. Kalbame apie pervedimus ES ribose. Vieningoje rinkoje mes prašome netokios ne detalios informacijos dėl pervedimų. Taip pat labai svarbu kalbėti apie tarpinių mokėjimų paslaugų teikėjus šio vaidmens sustiprinimas yra svarbi tartutinė rekomendacija, nes realus paslaugos teikėjas ir tarpininkas čia yra tarp jų skirtumas, reikia, kurį reikia pripažinti. Ir savo pranešime mes kalbame, kad tarpininkai turėtų būti įpareigoti surinkti trunkamą, e, trūkstamą informaciją ir tam parengti tinkamas strategijas. Tai nereiškia, kad ir vaidmuo, ir prievolė tenka ta pati kaip ir pirminiams bankams. Mano manim, komisija atliko gerą darbą, sustiprindama, sugriežindama sankcijų sąrašą, tačiau man neramu dėl nuobaudų taikymo ir stebėsenos, ypač kalbant apie mokėjimo paslaugų teikėją už ES ribų pranešime siekiama daugiau šioje srityje ir aš norėčiau, kad per ateinančius metus komisija pateiktų mums tolesnę, tolesnės informacijos ir ataskaitą apie tai, kaip viskas įgyvendinama praktikoje. Reikia sustiprinti bendradarbiavimą su, su nacionalinėmis institucijomis už ES ribų, kurios yra atsakingos už tyrimus ir pažydimo atveju atlieka tyrimą ir numato nuobaudas. Taip pat tai reikia tinkamai suderinti ir su kitų kitų finansinių paslaugų direktyvų tekstais. Europos bankų institucijos vaidmuo parengiant per bendrą nuobaudų duomenų bazę. Ir taip pat reikia tai suderinti su kovos su pinigų plovimu nuostatomis. Finansinė žala patiriama tuo met, jeigu finansinės sistemos nėra pakankamai apsaugomos nuo nusikaltelių ir teroristų. Ir aš manau, kad reikia uh, įtraukti ir, tą, ir pakoreguoti atitinkamą europinę sistemą. Krizės metu turime pasirūpinti, kad nusikaltelių veikla nesustiprėtų ir neiškeltų mums papildomų problemų ar grėsmių bendram Europos solidarumui ir pastangoms įveikti krizę. Taigi norėčiau padėkoti savo kolegai, ponai Kirkop, už bendrą darbą ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo, kuomet bus siūlomi pakeitimai kitą savaitę. Dėkuoju. Ačiū, poniai Kleva, dabar ponas Kirkopas. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu nekartoti to, kas buvo pasakyta, nes daug ką, daug kas, ką minėjo mano kolegija, man yra priimtina, mes daug dirbome kartu. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų, kas yra aktualu ypač Libe komitetui. Uh, Aš savo karjeroje daug rengiau teisės aktų susijusių su pinigų plovimu, nusikaltimais, korupcija. Dirbdamas tiek čia Europos parlamente, tiek anksčiau, kai dirbau Junktinės karalystės ministru. Ir jau eilę metų tiek vartotojai, tiek verslo įmonės susiduria su sunkumais, kai reikia jiems įgyvendinti mūsų parengtus teisės aktus. Ir kaip sakiau anksčiau, mes siekiame sukurti racionalią, proporcingą, veiksmingą sistemą, kovojant su pinigų plovimu ir nesukurti nereikiamos naštos visiems. Aš pritariu riziką pagristam požiūriui ir išklausiau komisijos pastabų, kai buvo aptariamas ponios Argentinį pranešimas, rizikos, ri, rizika pagrista pakristas požiūris atsižvelgia į riziką visose sektoriuose. Ir tų sektorių yra nemažai, yra sektorių, kur rizika yra nedidelė ir ten tikrai reiktų numatyti atitinkamas išlygas. Taip pat sveikinu tai, kad siūloma sukurti skubios reakcijos sistemą kai kalba eina apie milijardus eurų, organizuotas nusikalstamumas tiek kainuoja ES mokesčių mokėtojams. Taigi turime išlikti racionalūs ir turime pasitelkti FTFF taisyklės. Išplauti pinigai grįžta į nusikalstamą pasaulį e, ir finansuoja tokias veiklas kaip priekyba žmonėmis, e, terorizmas, priekyba narkotikais ir ginklais. Ir geriausias būdas kovoti su nusikalteliais yra už, užsukti tą pinigų kranelį. Ir tai, kad pinigai keliauja per sienas, ir jeigu būtų konfiskuojamas jų turtas, tuomet ir ta veikla jų būtų pažabota. Uh, ir bendraudami su savo partneriais visame pasaulyje per e, priekybinius susitarimus mes turime tai akcentuoti ir jeigu jie nori ir toliau investuoti į Europą, į mūsų bendrąją rinką, jeigu norime, kad ji klestėtų ir auktų, tam reikalingos teisėkuros priemonės ir europinis bendradarbiavimas kovojant su finansiniais nusikaltimais. Aš nekalbėsiu apie kibernetinius nusikaltimus, jie tiesiogiai čia nėra susiję, tačiau matyt niekam čia nereikia priminti, kiek kainuoja kibernetiniai nusikaltimai ir tie kaštai auga. Teroristai, nusikaltėliai dirba ne, nesilaikydami tartutinių sienų, jie išnaudoja susiskaldžiusius ir nestiprius kovos su, te, su nusikaltėliais režimus. Ir yra pas mus racionalūs teisės aktai, yra numatytos nuobudos ir sankcijos, kodėl vis dėlto tai neveikia, neduoda rezultatų, kaip galėtumėme sustiprinti tą sistemą. Aš manau, kad šis reglamentas, jeigu jį derinsim prie FCFF taisyklių, FATF taisyklių, tuomet mes galėtumėme pasiekti tokio primtino rezultato. Aišku, reikia tinkram, tinkamai užtikrinti mokėtojo tapatybę ir sumą, jeigu kalba eina apie 1000 eurų, daugiau kaip 1000 eurų, taip pat aštuntame straipsnė kalbama apie tinkamus reikalavimus, taip pat apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, jų atitinkomis institucijomis 22 straipsnėje turime ieškoti subalansuoto požiūrio ir nereikia numatyti nereikiamų kaštų ir naštos verslo įmonėms ir asmenims. Perdėm e, dideli, didelis reglamentavimas tikrai nebus sėkmingas. Duomenų apsauga 16 straipsnis. Mes e, daug kalbame apie tai pranešime ir stipriname komisijos pasiūlymą šioje srityje. Mums reikalingi tam tikri apribojimai ir apsaugos priemonės Tai yra jautrus duomenys, tačiau turime pabrėžti, kad šis teisės aktas skirtas tam, kad būtų užkirstas kelias pinigų plovimui ir kad būtų patraukti atsakomybė nusikaltėliai. Taigi, jeigu reikalinga ga, turėti prieigą prie duomenų puiku, tačiau apsauga irgi reikalinga ir negalima leisti, kai uh, pramonės įmonės nesilaiko taisyklės dėl, taisyklių dėl to, kad tai kainuoja daug, pareikalauja daug žmogiškų išteklių ir finansinių išteklių. Aš mielai toliau dirbsiu su šešėliniais pranešėjais ir su savo kolege ir manau, kad susitarsime ir pasieksime racionalaus sprendimo ir nekartosime praeities klaidų. Dėkui. Merci beaucoup, monsieur Kirkop. Ačiū, ponė Kirkop. Dabar suteiksime žodį šešėliams pranešėjams ir aš suteiksiu žodį ponui Nitras, kuris yra Ekon komiteto šešėlinis pranešėjas EPP frakcijos vardu. Ir jis yra salėje, taigi suteikiu jam žodį. E, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti gimtają kalbą, prašyčiau užsidėti ausinės. Proporcionalności tego projektu, e, przygotowanego e, przez komisję. Aš bendrai nematau jokių problemų komisijos pateiktajame projekte. Manau, kad reikėtų suvienodinti procedūras, galbūt reglamento lygmenių. Ir taip yra todėl, kad pinigų plovimo problema e, vieningoje ekonominėje erdvėje, kurią esame sukūrę, turi tokios ypatingos specifikos, todėl mums reikia vienodų procedūrų, taip yra teisinga manyti. Aš žinau, kad žmonės e, prevencijos tikslams tokių e, priemonių kartais ir nepateisina. Tačiau negalima sakyti, kad tikslas pateisina priemonės. Pasaulis keičiasi labai greitai atsiranda vis daugiau naujų technologijų. Ir e, kartais jos technologijos atsiranda netgi prisidant nusikalstamoms grupuotėms. Ir tos naujos technologijos turėtų būti panaudotos nusikaltėliams geriau susekti. Norėčiau e, pasiūlyti e, šiek tiek pakeitimų. Visų pirma, manau, kad reikėtų elgtis nuosekliai. Šis reglamentas turi atitikti kitus šiuo metu parlamente rengiamus teisės aktus. Pavyzdžiui, kalbame apie direktyvą dėl mokėjimų paslaugų. Be techninių aspektų mes turėtume aiškiai apibriežti, kas yra finansinė operacija, finansinis pervedimas, nes kol kas tai nėra aiškiai apibriešta. Arba kas yra tiesioginio debito orderis, užsakymas ar tai yra pervedimas šiuo atveju pagal šį reglamentą, nes šiame reglamente pervedimas yra apibrėžiamas kaip operacija, kurią inicijuoja mokėtojas. Kitas klausimas, kurį norėčiau išskirti. Vieninga Europos mokėjimų erdvė gerokai palengvintų gyvenimą atsekant mokėjimus. Tačiau gal galėtume išplėsti uh, šio reglamento taikymo apimti ir įtraukti finansinę supaprastintą informaciją. E, penktas straipsnis, pirma dalis. Manau, kad mes e, galime kartais patekti į tokias aplinkybės, kai bankams bus labai sunku e, kontroliuoti operacijas iš tų įmonių, kurios įtariamos pinigų plovimu. Kredito identifikatoriai ir kitokie panašus aspektai gali būti gana problematiški. Todėl viena vertus mes siūlome gali būti lengviau pervesti pinigus Europos Sąjungoje, tačiau kita vertus e, pinigų plovimo rizika, e, polinkis į tai gali būti žymiai didesnė. Todėl esame, turėtume įvesti ketvirto straipsnio pirmo ir antro punktų pakeitimu, E, papildydami juos informaciją apie asmens, e, kuris užsako pervedimą e, pavardę arba duomenimis apie jį. Aš turiu šiokių tokių išlygų, tokių grinai asmeninių. Kalbėjausi su kolegomis ir aš supratau, kad reikia daugiau padiskutuoti nes e, skirtumai, kurie dabar atsirado, leidžia bank, e, ba, verčia bankus dirbti sudėtingomis sąlygomis. Aš nežinau, ar visas operacijas galime surašyti į tą patį krepšelį, ar galime įtraukti operacijas, kurios yra mažesnės negu, šim, negu tūkstančio eurų. Aš nežinau, ar tarpininko apibrėžimas nėra per platus. Mes iš jų reikalaujame uh, kad jie patikrintų informacijos apie banko pervedimą teisingumą. Tai gali būti labai didelė našta, nes jie neturi tokios informacijos kaip mokėjimo agentūra. Jie nežino visų detalių apie asmenį, kuris užsakė e, pervedimą. Ir paskutinis pastebėjimas dėl sankcijų. Aš e, matau, kad sankcija maksimaliai gali siekti 10 procentų metinės apyvartos. Manau, kad reikėtų prisiminti, kad kai tarėmės dėl sankcijų sistemos, svarbiausia buvo išsaugoti proporcingumą. 10 procentų metinių pajamų yra suma, dėl kurios mažesni bankai gali bankrutuoti, gali žlugti pagalvokim gerai prieš nustatydami tokią ribą. E, nuobauda sankcija turi būti proporcinga. 10 procentų, man atrodo, per daug drastiška. Ačiū. Libė šešėlinis pranešėjas ponas Melaunė atėjo į posėdį socialdemokratų e, Pranešėjas, šešėlinis pranešėjas ponas Boskur taip pat turėjo išėti, nematau ir Sofie Intveld, kuri Ara Altė šešėlinė pranešėja. Aš tai matau e, pona Gygolda, kuris e, pakeičia pona Tavarės. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, only, Mes uh, pateiksime keletą pakeitimų bendrą pranešimo dvasę remiame. E, ponos, e, pono Kirkop ir ponios e, Kleiva. Kleiva kiek už? Taigi bendrai remiame pranešimą, tik norime pabrėžti, kad turime šiek tiek abejonių dėl taikymo masto ir e, vieno identifikatoriaus. Mes turim suprasti, kad ir mokėtojui, ir e, pinigus gaunančiajam turi būti taikomi tokie patys e, reikalavimai. Reikia užtikrinti, kad nebūtų niekas slepiama įmonių sąrangoje. Mes teiksime papildomų pakeitimų, jau pateikėme nemažai, bet. E, Man atrodo, mes tai darėme, darome labai anksti, dar laiko yra nemažai, todėl detalesnių pakeitimų pateiksim vėliau. Pone Seržantinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti abu pranešėjus e, rengiančius dokumentą. Ypač dėkoju ponui Kirchopui už tai, kad jis labai aiškia formuluotę pateikė apie duomenų apsaugą šiame dosijai. Aš žinau, kad jūs darote viską, ką galite, kad duomenys būtų naudojami ribotai ir nebūtų pasitelkiami, pavyzdžiui, komerciniams tikslams. Aš labai kruopšiai pagalvosiu, ar nebūtų galima dar labiau pagerinti duomenų apsaugos administracijos reglamentavimą. Aš noriu užtikrinti, kad tie pasiūlymai, kurie yra įtraukti į mano e, pakeitimų sąrašą būtų įtraukti, bet aš esu tikra, kad jūs tą temą taip pat gerai sureguliuosite. Euh, Labai ačiū. Dabar uh, pasižiūrėsiu, kas kalbės. Vanos trenek nėra, kliūtė ponų taip pat nėra. Komisija sakė, kad nenori pasisakyti šio klausimo, ar dar kas nors iš kolegų nori kalbėti. Atrodo, kad taip nėra. Tuomet pateiksiu Jums informaciją dėl pakeitimų. E, nedaug laiko turime pakeitimams, nes e, abu pranešėjai nori, kad komitetas balsuotų dar per šią kadenciją dėl šio klausimo. Mm. Tikriausiai mm, žino visi, kas nori pateikti pakeitimus, kad laiko nėra. Jeigu jau kas nors ir pakeitėte Liepos mėnesį pakeitimus, tai jie buvo anuliuoti dėl procedūrinių dalykų ir Dabar iš naujo reikia juos pateikti dėl abiejų pranešimų ir tą galima padaryti iki gruodžio 5-12 valandos. Visi supratote? Niekas nenori pasisakyti. Tuomet dėkoju visiems už dalyvavimą ir linkiu Jums malonios popietės. You, and, uh... Ačiū kolegos. Paprašysiu Libė komiteto narių likti salėje, kadangi Tęsime toliau vienlybę komiteto posėdį. Dear colleague, let's continue. Gerbiami kolegos, teskime. Pagrindinių teisių padėtis ES 2012 metais, tai yra paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Pranešėjas yra Louis Michel. Ponas Mišelis pateikė savo pranešimo projektą spalio 3, 5 lapičio vyko klausimas šiuo klausimu lankėsi Europos institucijų, Europos tarybos pilietinės visuomenės atstovai. Pranešimui 371 pakeitimas buvo pateikti. Pateiktas, o dabar išklausime pranešėjo, pono Mišel, prašom. Labai ačiū, porne pirmininkė, norėčiau pirmiausiai padėkoti uh, kolegoms už E, paramą, kaip sakyta, 371 pakeitimas, e, pateik, pakeitimas pateiktas ir tai rodo, kad visiems labai aktualus yra šis klausimas, e, kad mums labai rūpi tai, kaip ES laikomasi pagrindinių teisių. Dabar yra verčiami vertimai į skirtingas kalbas. Atsiprašau, praneši, pakeitimai verčiami į skirtingas kalbas. Jau esu juos pradėjęs analizuoti ir rengiu pakeitimus, kuri, kompromisinius pakeitimus, kuriems bus pasiūlyti per ateinančias e, dienas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad siūlau 70 e, atrinkti pakeitimų šešėliams panešėjams ir mes uh, turime sumažinti tekstą, nes yra ribos e, taikomos paties pranešimo tekstui. E, ir su kai kuriais šešėlės pranešėjais jau kalbėjau, socialistai, žalieji ir guoja sutinka su mano pasiūlymu. E, kol kas kiti šešėlė pranešėjai neišreiškė savo nuomonės ir aš pateikiau pasiūlymus savo pakeitimuose dėl LGBT teisių, minėtų frakcijų e, atstovai ir atitinkamos e, intergrupės atstovai prisid, pasirašė, pritarė mūsų prie, po šiais pakeitimais, taip pat e, neįgaliųjų teisės, apie tai kalbama pakeitimuose. Aš tikiuosi, kad mes sustarsime dėl pakeitimų. Taip pat laukiame užimtumo komiteto uh, nuomonę šio klausimu. Jie pateikė taip pat ir savo pasavų dėl moterų teisių, vaikų teisių ir bus galima e, dabar siekti kompromiso su visomis praktijomis ir laukiame ir moterų komiteto e, nuomonės. Taigi pasiūlysiu kompromisus dėl visų pastraipų e, pranešimo, dėl kurių yra pateikti pakeitimai. Aš dėl daugumos pakeitimų nematau jokių problemų, galvoju, kad dauguma frakcijų pritars, bet dėl pasiūlymų susijusių su mažumomis, e, Romai 17 pastraipa, rasizmas, ksenofobija, antisemizmas, homofobija 18 pastraipa kur bus įmanoma, aš sieksiu kompromiso, kad Libija būtų sutelta dauguma, e, daugumos parama dėl šių pakeitimų. E, tikiuosi, kad bus atsižvelgta į visų nuomonės. Ir e, ponas Baroso, ponė Reding yra pasisakę apie pagrindinių teisų apsaugą Europos Sąjungoje savo atitinkamuose pareiškimuose. Mes turime užtikrinti taip pat neutralų mechanizmą, nepolitizuotą, e, kuris tai įtvirtintų ir e, mes neturėtume taikyti skirtingų nuostatų, skirtingų rezu, e, reikalavimų skirtingoms valstybėms narėms. Ir apie tai kalbama nuolat. Manau, kad tai yra e, mūsų bendro darbo e, pagrindas, bet ponė Bauer, ponė Matijų, kiti e papatstojo, kaip ponė Zaborskas, kurie Saja man siūlo išbraukti septintą pastraipą ir siūlo savo tekstą, man šiek tiek keista, kad siūloma išbraukti tokius žodžius, kad žvelgiant į E, spalio e, rugsėjo 11 padarytą pono Baroso pareiškimą ir ponios e, Reding pareiškimą apie įstatymo viršenybę siūloma išbraukti žodžius ir taip pat minėti apie tai, kad užsienio reikalų ministrai parašė laišką e, siūlydami kurti mechanizmą. Tuos žodžius taip pat siūloma išbraukti, bet tai yra faktiniai duomenys man keista dėl to, kad mes bandome tarsi paneigti realybę ponios Reding, pono Baroso uh, pareiškimus, kurie priklauso šiaip jau APP e e, politiniai šeimai. 3D siūloma išbraukti mano pranešimo pastaipą dėl bendradarbiavimo su Europos taryba ir 3E dėl bendradarbiavimo su Europos taryba pagrindinių teisų srityje. Uh, šeštą pastraipą dėl dialogo e, su valstybės narėmis, atsižvelgiant į aštuntą sutarties straipsnį dėl pagrindės teisės Europos Sąjungoje, devintas dėl viešosios tvarkos ir manifestacijų, dešimtas dėl e, CŽV slaptųjų kalėjimų ir toliau dėl LGBT teisių, penkioliktas dėl pabėgėlių, septynioliktas dėl Romų siūloma taip pat silpninti 18 straipsnį dėl rasizmo, 21, 22, 23, dėl teisingumo dalyko 24, dėl rezultatų lentelės. Ir dėl tų pasiūlymų man kyla klausimai, nežinau, kokia yra politinė filosofija, kokia yra PP pozicija dėl pagrindinių teisių E, galbūt mums tai, tai turėtų būti aktualu visiems, nežinau, ar man pavyks pasiekti kompromisą, kad taip radikaliai yra priešinamasi tekstui ir pateiktiems pasiūlymams. Tai yra mm, tekstas oficialus, kuris yra gerai apgalvotas ir vargu ar aš galėsiu siekti kompromiso dėl tų mano paminėtų pastraipų, nes tai būtų žingsnis atgal, labai susilpnintų e, pozicijas, bet aš aišku esu pasirengęs pabandyti uh, galima tą padaryti, bet atrodo, kad tai gali būti sudėtinga. Aš aišku esu pasirengęs išklausyti, mano durys yra visuomet atviros, galima galvoti apie kompromisą, bet tai bus sunku. Man nėra problemų dėl kitų EPP kolegų pasiūlytų e, pakeitimų, Makovei, Jarokos arba GUE pakeitimų bet e, ką tik išsakiau savo nuogastavimus dar tam tikrų dalykų, taigi tiek dėkuoju. On... Ačiū. Du dar kolegos nori pasakyti. Jaroka Ždanoka, Jaroka pirmoji. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti jūs atlikus darbą, sunku darbą. Žinau, kad Buvo iškelta daug klausimų, kuriuos parlamentas aptarinėjo pastaraisiais metais rengiant pagrindteisių ataskaitas, bet jūs parodėte, kad e, ten, tendencijos yra skirtingos. Dabar kalbant apie septintąjį punktą, labai svarbu, kad mūsų darbas, konstitucijos dialogas būtų veiksmingesni piliečių labui, Taip pat e, stebėjusi pastaraisiais mėnesiais, kaip parlamentas rengė atitinkamus dokumentus, remiantis studijomis, kurias užsakė kelios agentūros, kurias atliko agentūros. Turiu pasakyti, kad artėjant rinkimams žmogaus teisės yra jomis naudojamasi, naudojasi ir partijos, ir nepriklausomi tyrėjai ir panašiai. Taigi labai svarbu, kad jūsų pranešime būtų, atsispindėtų bešališkumas ir būtų mažiau politinių aspektų, kalbant apie aptarimus šiandien klausimus. Dėl to Aš manau, kad parlamentas šiais metais, rengdamas šį pranešimą, turi suvadinti svarbu vaidmenį, kad nenuviltumėme savo rinkėjų dėl pagrindinių teisių, ypač dabar ekonominėje krizėje. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad jūs visą punktą, visą punktą skiriate tiems, kurie susiduria su ypatingu skurdu Europoje, kurie susiduria su kasdienė diskriminacija ne tik Romai, bet žmonės, kurie gyvena labai panašiose situacijose. Pranešimo apreptis neleidžia mums e, į tekstą įtraukti ekonominių argumentų, bet džiaugiuosi, jog jūs teigiate, kad mums reikia griežtesnių veiksmų imtis ir valstybėms narėms, ir komisijai Todėl su šiuo pranešimu mes galime parodyti, kad krize yra pasinaudojama, tam skiriamos ES lėšos, tačiau yra tokių ypatingai skurdo paveiktų vietų. Ir labai svarbu, kad tos lėšos būtų naudojamos kuo galima geriau, kompleksiškiau, įtraukiant pačius neturtingiausius, kurie yra ES programų dėmesio centre. Labai svarbu, kad šį reiškinį susijėtumėte ir su tuo, kad racizmas, racizmas antisemitizmas, ksenofobija ir prieš migrantus e, nusiteikę žmonės. E, reikia visas tas problemas spręsti įvairiais aspektais. Ir taip pat svarbu daryti spaudimą ir komisijai, ir tarybai, kad solidarumas ir pagrindinės teisės. būtų gerai įvertintos, kalbant apie ekonominės ir politinės diskusijas. Mes e, jums, kur, tose dalise, kur jūs kalbate apie tai, kad reikia drausti segregaciją, romų, čigonų vaikų segregaciją mokyklose, uh, ir kad komisija suprastų, kiek svarbus yra to, svarbios tokios ataskaitos e, rengiant kovos su rasizmu direktyvą ir buvo atlikta daug studijų ir pati realybė, ne tik Rytų Europoje, bet kitose šalise, rodo, kad Romų vaikų segregacija mokyklose nedavė jokių pozityvių rezultatų. Dėl to labai svarbu aiškiai čia pasakyti, ko mes tikimės iš komisijos e, šioje srityje. Dėkoju. Ačiū poniai Jarokai. Mane informavo, kad ponas Kirkopas turi greitai išeiti, tai aš jam dabar suteiksiu žodį. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Deja, tai, ką pasakysiu, nebus labai pozityvų, bet bent jau ponas Mišelis žinotų, kokia yra ir mūsų frakcijos nuomonė. Aš ją aiškiau išsakysiu. Ir taip pat esu labai dėkingas, nes šis, būčiau, šį tekstą gavau ir anglų kalba, dėl to galėjau atidžiau su juo susipažinti ir dėja neigiamai vertinu šį pranešimą. Man atrodo, kad yra labai sunku ir nekartą tą sakiau Europos parlamentui tapti veikėjų ir komisija tam tikra, bandant įvertinti, kuri valstybė narė pateikė, pake, pažeidė žmogus teisės, o kuri ne. Mes neteikėme pakeitimų frakcijos vardu, ne dėl to, kad manome, jog pranešimas yra tobulas, priešingai. Mes ketiname pateikti pakeitimą, išmesti, atmesti apskritai šį pranešimą, tačiau tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas ir toks, toks pakeitimas nėra įmanomas. Deja, man jis nėra primtinas ir ypač kai kurie aspektai man kelia nerimo 109 pakeitime siūloma, kad naujasis Kopenhagos mechanizmas būtų sukurtas, aš tam nepritariu. 139, kur kalbama apie užšaldimo procedūrą, kai valstybė narė, reikalaujant ES institucijoms, suspenduoja įstatymų pritaikymą, kuriais yra pažydinėjamo žmogaus teisės. Tai rodo, kad nėra laikomasi subsidiarumo ir man tai yra sudėtinga. Uh, sudėtinga įvertinti, tai netgi teisiškai nėra įmanoma. Taip pat kalbam apie tai, kad Europos parlamentas gali kištis į valstybių narių sprendimus, numatyti karinę prievolę piliečiams ir nubausti tuos, kurie jos vengia. Ne mes turėtumėme teisti tokius žmonės. Ir šis pranešimas, kaip dažnai nutinka su pranešimais, yra savartinas ar galėnė glūtė, kaip be pavadinsi, bandymas įtraukti tas teisės e, klausimus, kurie asmeniškai rūpi kai kuriems parlamentarams. Ir tokie klausimai tai būtų ir Kipro, ir Turkijos klausimas, yra seksualinė reprodukcinė e, sveikata ir teisės. Aš nemanau, kad tame pranešime apie tai turėtų būti kalbama. Nemanau, kad yra primtina savo, savos iniciatyvos pranešime apie tai kalbėti. Ir diskusijose apie tai turime kalbėti, nes apie teisės turime kalbėti, bet tai, kaip tai buvo padaryta ir kaip buvo panaudoti pakeitimai, yra labai apgailėtina situacija. Ir dėja, šiandien mano paskutinis žodis bus, ponė pirmininkė, atsiprašau, pono Mišelio, kuris yra labai puikiai moka renkti pranešimus. Aš labai apgailestauju, bet turiu pasakyti, kad ACR negalės pritarti jo parengtam pranešimui. Dėkoju. Ačiū, ponė Kirko, ponė Ždanoka. Ačiū. Nors mano pavardė buvo pasakyta dar anksčiau, aš tikiuosi, kad panas Kirchhoffas e, išklausys ir dabar. Taip, mes turime teisę gerbti nuomonę, bet jeigu norime išlikti nuseklus, turime atmesti visus patarimus ar rekomendacijas išstumti kitas valstybės iš ES. Užsienio reikalų komitetas rengia įvairiausius pranešimus. Mes e, balsuojame e, ketvirtadienį po pietų e, plenarnėme posėdėje dėl žmogaus teisių. Bet jeigu mes norime kitus mokyti žmogaus teisų, tai patys turėtume būti tobuli šiuo klausimu. Dėl subsidiarumo, apie kurį jūs irgi kalbėjote, dėja susidarė tokios aplinkybės, kai mes nebetrodome puikus, tobuli. Ir e, įgyvendinti e, šias e, priemonės nėra lengva. Mūsų frakcija parlamento pirmininkui jau daug kartų siuntė laišką reikalaudama ataskaitos apie kiekvienos valstybės žmogaus teisų padėtį ES viduje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad galiausiai e, mūsų prašymę susilaukė kitų frakcijų paramos, ne iš ECR, dėja, kaip aš suprantu. Taip pat mes pateikėme pakeitimų šešėlių pranešėjų vardu. Ulrike Lunaček šiandien čia negalėjo ateiti. Ir um, turiu pasakyti, kad bus pateikta pakeitimų pono Mišel pranešimui. Mes labai džiaugiamės, kad turime tokį tekstą. Labai, ponė Mišel, esame jums dėkingas už tai, kad jūs jį pateikėte. Mes labai apgailestaujame, kad e, neturime kompromiso, kompromisinių pakeitimų dar šiandien ir negalime jų aptarti. Bet e, mes vis dar tikimės, kad galėsime sėkmingai šį darbą tęsti. Ir aš galiu tik paminėti, kokius pakeitimus pateikiau. Trečias straipsnis. Mes manome, kad taip pat reikia visiškai išnaudoti sutartise numatytas galimybės, reikia bendradarbiauti su Europos taryba ir prisijungti prie Europos konvencijų. Tačiau vis tik dar manome, kad reikėtų pridurti, jog reikia parengti lyginamasias e, valstybių narių analizės, kiekvienos valstybės atskirai. E, toks mūsų pakeitimas, mes siūlome rašyti naują pastraipą. E, Tavarės ir Lunaček pakeitimas trečiajam straipsniui. Yra konkrečių rekomendacijų dėl pagrindinių teisų politikos. Ji turi būti patvirtinta įtvirtinta ir 27 ES valstybių narių ekonomikos politika. E, Europos komisija yra pateikusi daug e, pakeitimų dėl žmogaus teisų pažeidimų, kurie turėtų būti svarstomi prieš kitą e, vadovų susitikimą. Dar vienas trečios pastraipos pakeitimas turėtume ją papildyti, kad būtų sukurtas kolegų vertinimo mechanizmas pasitelkiant tarptautinės žmogaus teisų institucijas e, panašias į ESBO ir aiškiname, kaip tai turėtų veikti. Na, o dėl ketvirtosios pastraipos, kurioje kalbama apie naują ankstesnėje pastraipoje pasiūlytą mechanizmą. Sakoma, kad turi būti paminėtos žmogaus teisės e, sutarties antrojame straipsnė išvardytos Europos politikos rytise ir Europos e, pagrindinių teisų hartijoje išvardintose srityse. Ir čia turime tokių pasiūlymų, kaip tas naujas mechanizmas galėtų veikti. Pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų pritaikyti horizontalaus požiūrio kad Europos komisija galėtų juos svarstyti išskirtinė tvarka. Kalbėtoja kalba ne mikrofoną. EU sectoral policy until full compliance with Article 2 is restored and any risks of violation. First, we also would um, like to add... Taip pat aš norėčiau pridurti dar vieną sakinį prie F punkto Kai kalbame apie užšaldimo procedūrą, sakome, kad pagal šią procedūrą Europos komisija turėtų organizuoti techninio ligmens susitikimus su valstybių narių atitinkamomis tarnybomis. Bet neturėtų būti vykdoma jokių kitų politinių dėrybų, kaip tik tai numatytų į sutarties antrajame straipsnėje. Kol bus visapusiškai laikomasi antro straipsnio nuostatų. Taip pat mes pateikėme pakeitimų dėl ES e, efektyvaus įgyvendinimo kontrolės ir tolesnių veiksmų. E, šešto straipsnio adalis, penkiolikto straipsnio adalis dar yra prirašoma, joje kalbama apie jaunų žmonių persekiojimą ir įkalinimą dėl to, kad jie naudojasi teisę į, e, atsisakyti karinės tarnybos dėl įsitikinimų. Ir mes manome, kad taip pat reikėtų kalbėti apie masinį e, asmenų be pilietybės susitelkimą. Tokia padėtis yra mano valstybėje Latvijoje ir Estijoje taip pat yra. Mes e, siūlome pakeitimą, kurį e, Europos parlamentas jau ankstesnėse ataskaitos yra numatę. Asmenys be pilietybės ir trečiųjų šalių piliečiai nuolat gyvenantys valstybėse narėse turėtų teisę, turėti teisę balsuoti vietos ir Europos e, parlamento rinkimuose. mūsų pakeitimo 22 pastraipos A dalyje, apie tai kalbama, o 24 pastraipoje, kuri būtų nauja, mes siūlome įvertinti teisę naudotis teismais. Toks tekstas jums dėmesiu pateiktas. Ačiū labai. Mes tikimės tolesnio bendradarbiavimo įgyvendinant mūsų pasiūlymus, kompromisinius pakeitimus. Ir dar kartą aš norėčiau palinkėti geriausios kloties e, tolesnėme darbe, ponui Mišeliui. Ačiū, ponė Ždanoka, ponė Gans. Labai ačiū. Tikrai apmaudu, kad ponas Kirchhoffas išėjo, turėjo, e, jis turėjo išvykti anksčiau. Galiu išsakyti savo nuomonę, aišku, visai nekeista, kad mano nuomonė labai skiriasi nuo jo nuomonės e, dėl šio pranešimo, bet esu tikra, kad mes galėsime tęsti diskusijas, kai svarstysime kompromisinius pakeitimus dėl šio pranešimo rengiamo savo iniciatyvą. Jau keletą kartų esame kalbėję apie tai, kad ES institucijos ir mes esame e, labai stiprus gindami savo ekonominės finansinės taisyklės ir kur kas silpnesni, kai E, kalbame apie pagrindinės vertybės. Labai vertinu šiame pranešime tai, kad Louis Michelis bando e, pratesti iniciatyvas, kurios prasidėjo nuo Tavareš iniciatyvos ir užsienio reikalų ministrų iniciatyvos. Dabar girdėjome, kad komisija yra pasižadėjusi parengti komunikatą šiuo klausimu. Kalbama apie būtina, būtinybė išplėtoti, parengti metodus, būdus, kurie leistų apginti mums pagrindinės vertybės, e, teisinės valstybės principus, demokratiją, pagrindinės teisės, e, kuriams gali kilti pavojus ir matome, kad krize vis labiau kenkia E, toms pagrindinėms vertybėms vis daugiau atsiranda ekstremistinių partijų, kurios kvestionuoja tas vertybės ir netgi pagrindinės partijos kartais žengia šiuo keliu. Taigi labai e, skubiai reikia kažką daryti. Manome, kad vienas iš stipriausių šio pranešimo aspektų yra tas, kad Louis Michelis bando e, išdėsti, kokios yra mūsų galimybės E, kad ir naujoje struktūroje, ką mes galime daryti, kur turėtume eiti toliau ir kokių e, pokyčių reikės ateityje. Ką reikės parengti, kol kas e, tų dalykų dar neturime. Yra ir kitų dalykų daug, bet manau, kad tai turbūt pats svarbiausias aspektas. Tikiuosi, kad pakankama bus dauguma šiems dalykams pritarti. Buvo paminėta daug pakeitimų dėl Romų mažumų e, padėties, diskriminacijos, este, e, ksenofobijos. Aš pati esu pateikusi nemažai pakeitimų šiais klausimais, tačiau uh, bet tų pakeitimų vis tiek tai, turėtume neapsigoti tais pakeitimais, mes turime išlaikyti esminę pagrindinę šio pranešimo mintį. Dėkuoju dabar pane Viržėt. Atsiprašau, atsiprašau, kad vėluoju. Neišgirdau pranešėjo, bet e, noriu E, padėkoti jam už tai, kaip jis dirbo, rengdamas pranešimą, labai daug dirbo su šešėliniais pranešėjais. E, ne visuomet dėl logikos mes e, sutarėme. Manau, kad filosofinė mums problema, požiūrio problema yra iškilusi. Ir tos problemos gilėja. Lisabonos sutarties e, logika, aš pasakysiu, kad aš ne prieš, bet matome, e, kas e, darosi dabar, kaip dėl, dėl, aš kalbu apie pagrindinių teisų hartijos integravimą. Ar mes e, sutinkame e, su žmogaus teisų integravimu maksimaliai šio klausimu ar ne? Mes bandome savo komitete jau seniai e, svarstyti šios klausimus ir buvo parengtas e, prieš kurį laiką pirmasis pranešimas. E, to klausimu jūs, ponė, gal rengite pranešimą. Mes e, matome, kad sunkiai mums sekasi judėti į priekį. Ir Pasižiūrėkime į pakeitimus, kai kurios frakcijos pateikė atsingus pakeitimus ir man tai kelia nuostaba. Aš e, vis tik tai e, pasisakau už tai, kad turėtume labai akcentuoti žmogaus teisės, nepamirškime univers... visuotinės žmogaus teisų e, deklaracijos ir taip pat Europos žmogaus teisų hartija, prie kurios yra prisijungusios valstybės narės. Taigi turime vadovauti šią e, logiką ir turime galvoti, kad kai kuriuose srityse turime kažką padaryti greitai. Ir e, norėdama, kad e, tai atsispindėtų, aš pateikiau pakeitimus pavyzdžiui, ksenofobijos apraiškų, rasizmo apraiškų E, dažnėjimas, e, kova su tuo. Taip pat akcentuoju tai, kad reikia, e, pris, koks svarbus yra prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos klausimas. Tai to per keletą dienų neišspręsime, Mm, baigėsi mūsų kadencija, neaišku, kaip bus toliau. Ir kad e, Europos Sąjunga, jos, ratif, e, e, jos ratifikavimas Europos žmogaus, žmogaus teisų konvencijos yra labai svarbus dalykas. Tai yra tarsi mūšio laukas, yra daug problemų. Turime galvoti apie ES vietą pasaulyje E, klausiau to, ką sakė ponė Štenoka. Iš tikrųjų, dabar ketvirtadienio popietė labai sunku kalbėti apie Tiksliau, jinai kalbėjo apie plenarinės sesijas ketvirtadienio popietės ir kai mes sprendžiame pasaulyje kylančias žmogaus teisų problemas, bet kaip e, turime galvoti ir apie Europos Sąjungą ir kaip ginti teisės joje. Ponas Mišel, dėkoju visiems už pasisakymus ir kai kurie kolegos kalbėjo apie tai, ką ir aš norėjau pasakyti, kalbant apie neigiamus mano pranešimo vertinimus. Panašu, kad čia yra filosofinių skirtumų. Tačiau turime nepamiršti, kad pagrindinių teisų hartija, kuri yra įtraukta į Lisabono sutartį ir kurią turi patvirtinti valstybės narės, negalime sakyti, kad tai yra neapčiuopiama nuoroda. Tai yra pagrindinė nuoroda, kalbant apie žmogaus teisės ir užsaugojimą valstybėse narėse. Ir, kaip sakė ponia Ždanoka, tos teisės yra pažeidinėjimos prisidengiant subsidiarumu. Jeigu subsidiarumo principą sudaro. Taip, ponas Kirkopas gal apie tai kalbėjo. Taigi, jeigu subsidiarumo principas leidž, leistų mums tiesiog nekreipti dėmesio į sutartis, esame, kuriams esame pritarę, tai tikrai, kažin, ar tas subsidiarumo principas tada būtų prasmingas. Mes negalime naudoti subsidiarumo principu, juo prisidengti ir valstybės narys tada gali daryti viską, ką nori. Dėkuoju poniai Jarokai, labai gerai suprato mano pranešimo filosofiją būtent sutartys ir ankstesni Europos parlamento pranešimai apie pagrindinės teisės ir komisijos veiksmai turi turėti kažkokią tai vertę. Jeigu jie nebus vertingi, tuomet, kaip ir sakė ponė Veržė, reikia iš vis atsisakyti tokių pranešimų. Nes negalime teikti, kad mes pasirašome uh, pagrindinių teisų hartiją, bet mums ji nieko nereiškia. Mes negalime tos nuorodos net įtraukti į savo pranešimą ir absoliučiai ją ignoruojame, ignoruojame jos turinį. Tai reiškia, kad mes visiškai, tai reiškia, kad ta hartija neturi jokio juridinio, juridinės vertės, jokios politinės reikšmės ir panašiai. Jūs galbūt taip mastote, aš negaliu jums neleisti taip mąstyti. Tačiau mes turime prisimti atsakomybę, e, kuri susijusi su vertybėmis, su vertybėmis, kurių laikosi Europos Sąjunga. Mums reikalinga atitinkama sistema ir mes e, turime jos būdu, pagrindu laikytis tų vertybių. Ir mes tarsi kvestionuojame savo darbo institucinius, konstitucinius aspektus. Mes negalime, aišku, drausti to daryti, bet dėl to čia kyla nemažai klausimų. Ir dalykas, kuris mane šokiruoja, yra tai, kad yra teigiama jūsų pranešimas įveda daug politikos į diskusijas, bet absoliučiai priešingai yra, aš atsiprašau, aš, mano pranešimas yra visai kitoks, aš bandžiau įtraukti subsidiarumo principą. Ir subsidiarumo principas yra vulgariai juo manipuliuojama ir jis yra politizuojamas. Subsidiarumas negali būti šiais atvejais naudojamas, nes arba laikaisi pagrindinių teisų hartijos, negali jos ignoruoti, tiesiog arba jos laikaisi, arba nelaikaisi, viskas labai paprasta. Ir mes matome labai akivaizdžiai, kuomet yra laikomasi hartijos, kuomet ne. Uh, Aišku, kuriuose valstybėse tai kelia problemų, ir kaip sakė ponė Beržė, tų problemų panašu kils vis daugiau kai kuriuose Europos valstybėse. Tarptautinių mastų Afrikoje, tarkim, AKR šalyse matome daug tų, tų dalykų, bet mane iš tiesų trikdo tai, kad mes, kažin ar moraliai galima, galime mokyti savo partnerius, kai uh, E, turime panašių problemų pas save, tai tikrai e, kenkia mūsų institucijų patikimumui. Taigi aš bandžiau ieškoti kompromisų, bet e, panašu, kad tikrai iš, iš pat pačių galiu pasakyti, kad aš neatsisakysiu savo principų. Aš galiu pritarti pri, tam tikriems kompromisams ir aš bandysiu jų ieškoti, tačiau aš negaliu e, paminti savo principų. Pone Jarokai, norėčiau pasakyti, kad labai vertinu jos pasisakymą, nes būtent ji e, pabrėžė labai svarbius pranešimo aspektus, ekonominis matmuos, kurdas, tai yra iš tiesų labai aktualūs dalykai, jūs esate visiškai teisi, ponė Jaroka. Taigi mano pozicija yra tokia, kokia yra ir aš tikrai ieškosiu tų kompromisų, viską darysiu, kad jie būtų surasti, bet negaliu e, primti kompromiso bet kokią kainą. Aš vis tiek turiu savo, savo nuožiūrą, pagal savo principus e, dirbti ir ieškoti kompromisų. Kai matau tam tikrus pakeitimus, kurie buvo pateikti ir kur kalbama ir bandoma paminti pačius esminius žmogaus teisų aspektus. Na, atsiprašau, kolegos, aš ne, negaliu pritarti tokiems pakeitimams. Ir tie kolegos, kurie siūlo tuos pakeitimus, e, jie parodo, kad jie nenori kompromisų. Nenori kompromisų, nes jie nori tiesiog ir toliau žaisti tais oportunistiniais žaidimais ir tai visiškai nesusiję su pagrindinių teisų hartijos nuostatomis. Tai yra toksai politinis, intelektualinis, moralinis e, savęs pristatymas, bet mes turime laikytis to, e, kam patys pritarėme to dokumento dvasiai ir turime laikytis dokumento dvasios ir raidės ir, ir tikrai matome daug veidmainiavimo ir aš tikrai tame vaidmainiavime nenoriu dalyvauti. Dėkuoju. Thank you, Mr. Mitchell. Ačiū, ponė Mišelė. Prieš baigiant posėdį dar turiu pranešti, kad balsavimas dėl pranešimo vyks Libe komitete, komiteto posėdėje, kuris vyks e, gruodžio 16-17 dienomis, taigi kitas posėdis. Tai bus e, tyrimas pristatomas ir jis vyks gruodžio antrąją dieną. Dėkoju už bendradarbiavimą ir gero vakaro visiems.